ekonominės partnerystės sustarimą su Japonija, nes e, gaunama nauda abiems pusėms nebus vienoda. Ačiū kolegai Kelly. Ir dabar suteikiu žodį komisijos nariui.